Europos parlamentas buvo sustabdęs savo plenarnę sesijos veiklą, ji atnaunama šiandien. Sausio 15 dienos sesijos protokolai yra pateikti jums, ar turite